santykių su režimu normalizavimo, jokios pagalbos teroristams, jokios rekonstrukcijos tol, kol neprasidės e, politinis e, konflikto sprendimo procesas. ES ir toliau taikės tikslinės sankcijas atskiriems asmenims, kurie yra susijęs su e, Sirijos režimu ir kurie yra kalti dėl žmogus teisų pažeidimų konfliktas Sirijoje yra geopolitinio pobūdžio. ES tenka atsakomybė apsaugoti mūsų pačių interesus, rūpintis Sirijos piliečių in, uh, interesais. Ir mes turime be abejo derinti savo interesus kartu su kito, kitais tarptautiniais žaidėjais - su Rusija, JAV, Turkija ir su kitomis šalimis. Ir tikiuosi, kad ateityje galėsime uh, pateikti jums dar šviežia, e, šviesesnės informacijos apie šį konfliktą. Dėkoju. Toliau kalbės ponė Mikhaila Šaidrova, Europos, Šoidrova, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė už man suteiktą žodį. Gerbiamas vyriausias įgaliotinį, aš noriu Jums padėkoti už Jūsų pranešimą. Jau devynerius metus vyksta karas Sirijoje ir verčiamas dabar turbūt paskutinis šios liūdnos istorijos puslapis. Asadas ir toliau stiprėja, civiliai gyventojai bėga link Turkijos sienos, tačiau siena uždaryta, jie negali jos pereiti ir humanitarinės organizacijos praneša, kad yra beveik milijonas žmonių, kurie neranda savo vietos, kurie turi nuolat keliauti iš vienos vietos į kitą, nerasdami prieglopščio. Uh, jiems nėra jokios humanitarinės pagalbos. Bet kaip suprantu, konfliktai tame regione dar nesustos ilgai. Yra labai daug civilių žmonių, kurie turėjo palikti savo gyvenimas vietas, tarp jų daugiausia yra vaikų. ES e, remia mokyklas e, pabėgėlių stovyklose. Tas, tai nėra lengva padaryti, tačiau vaikams privalu suteikti išsilavinimą, kad jie turėtų uh, kažkokias galimybės ateityje, bet tai nėra ilgalaikiai sprendimai. Dabar viskas priklauso nuo to, kaip susitars Damaskas, Maskva, Ankara ir Junktinės Amerikos valstijos. O koks vaidmuo tenka Europos Sąjungai? Jūs paminėjote Junktinių tautų vaidmenį ilgalaikis sprendimas gali vykti, gali būti surastas tik laikantis jungtinių tautų nuostatų. Sankcijos, humanitarinė pagalba iš ES tikrai yra reikalingas dalykas, tačiau aš noriu pasakyti, kad ES reikia imtis aktyvesnio vaidmens, ieškant, e, ieškant taikos Sirijoje. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu kalbės e, ponė Pyri. Pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Šiandieną kalbame apie saugumo padėtį Sirijoje ir tas spaudimas yra gana ironiškas, nereali, nes realiai iš tikrųjų nėra jokio saugumo Sirijoje milijonams civilių gyventojų, kurie e, išstumti buvo į provincijas, o dabar yra Itlibe. Žinome, kad 68 kad 68 žmonės ligonėse žuvo 323 kitur, ką tik tai nužudyti ir tie žmonės neteko namų ir neturi maisto, neturi kur eiti. Rusija, Iranas remia Sirijos valstybės pajėgas ir dabar e, net atakuojamos yra ligonės, pavyzdžiui, ir tokiu būdu yra pažeidėjami tarptautiniai sustarimai. Kolegos, aš tikiuosi, kad Hagoje, mano mieste, vieną kartą pamatysime Bašelą Sadą ir tokiu būdu bent kažkiek bus užtikrintas teisingumas tiems milijonams kenčiančių sirų. Dėkoju, dabar Renew Europe vardu kalbės ponė Hilde Vautmans. Pusantros minutės jums. E, dėkui, gėme pirmininkė, kolegos, ponė Borei. Mes žinome, kad nuo 2018, 2018 metų patirdėlį spaudimą Idlibas dabar įskenčia nuo Asado režimo. Pernai spalį JAV paliko Sirijos žmonės, pastraukė ir Iš tikrųjų, Europa nieko realaus nenuveikė, siekdama padėti demokratinio pasipriešinimo jėgoms. Mes matome, kad Rusija ir Turkija svetimomis rankomis e, kariauja savo karą ten ir ką galėtų ES ir privalo e, daryti. Aišku, lengviau kelti tokį klausimą, negu kad rasti atsakymą, bet Europ... mes turime būti atviri, turime E, suprasti, kad Putinas ir Erdoganas galėjo elgtis nevaržomai, o dabar susidurime su šia didelė problema. Taryba taip pat nebuvo vieninga. Prancūzijos vyriausybė bandė e, suartėti su Asadu. Aš nekritikuoju dabar Prancūzijos, bet e, kalbu apie tai, kad ES reikia vienybės. Reikia bendros strategijos. Laikas nelaukia. Uh, E, Turkija ir Izraelis e, turi e, savo priežasčių, dėl kurių Asadas dėl kurių Asadui gali pavykti įsisukti. Bet mes turime prisiminti tos moteris ir vaikus kenčiančius. Sirijoje dėkoju, ponas Marijanis. Dėkoju, pirminkė. Europos Sąjunga ir valstybės narės e, laikėsi radikalios pozicijos dėl konflikto Sirijoje, rėmėme e, sukilėlius, kitoje pusėje yra Sirijos vyriausybė. Ir vakariečiai, ir amerikiečiai paskui nukentėjo nuo islamo valstybės, kuri iškilo tame konflikte. Dabar matome, kaip persikėjami yra krikščionys, kaip e, veikia musulmonų broliai, kaip veikia vahabitai Saudo Arabijos. Ir e, Prancūzija bandė neatsižvelgti į ir e, žinome, kas įvyko ten ir taip pat, kad e, su Erasmus vizomis tam tikri žmonės pateko į Prancūziją, į Marselį. Mes turime e, kovoti su džihadistais esančiais Idlibe, bet Idlibas iš tikrųjų yra centras, kuriame yra daugiausiai užsienio kovotojų. Mes taip turime apsaugoti civilius gyventojus, bet e, ką daryti su tais teroristais? Ar mes galime juos priimti į Europą? Juk niekas jų nenori. Mes e, turime uh, E, suvokti, kad kiekviena vyriausybė savo teritorijoje turi užtikrinti kontrolę ir taip pat e, turi sunaikinti sukilėlius. Dabar žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Neumann, ponia Neumann. Pus vieną minutę. Ačiū. Į Idlibą pabėgo tie žmonės, kurie dar yra Sirijoje, kurie negalėjo pabėgti iš jos. Jie uždaryti tame kare yra patekę į jo gneuštus ir negali pabėgti. Bombarduojamos mokyklos, ligoninės, e, kasetinės minos sproginėja. Tai yra baisiau už baisiausią košmarą. Tai yra prievartos ir karo teisė. Mes nieko ne, nedarome, mes galime daug daugiau padaryti, mes galime imtis visų dip, diplomatinių pastangų, kad būtų paskelbtos paliaubos, mes galime fiksuoti, dokumentuoti karo nusikaltimus, mes turime kalbėti su visais ir turime kažkaip stengtis pagelbėti tiems žmonėms, kurie yra įstrigę į glibę ir jeigu jie pajėgs iš ten ištrūkti, tai turime jūs tučto jau paremti ir kažkaip surinkti. Yra taip svarbu kiekvieną mažą žingsnį eiti nuosekliai, reikia to laikytis. Mes turime bent šiek tiek stengti sumažinti žiaurumus Sirijoje. Ir aš labai tikiuosi, kad pirmadienį vyksančiame išorės reikalų, užsienio reikalų ministrų taryboje pavyks pasiekti bent šiokios tokios pažangos. Dėkoju. Toliau EKR frakcijos vardu kalbės ponas Angel Džambatski. Minutė jums skiriama pasisakymui, prašau. Dėkoju ponė pirmininkė, kolegės ir kolegos. Ponas vyriausias įgaliotinį. Girdžiu tą klausimą, ko, ką Europa gali padaryti ir kodėl ji nieko nedaro. Jūs puikiai žinote, kad mes nieko negalime padaryti. Ir jūs nieko negalite padaryti. Ir niekas iš jūsų vyriausybių nieko nedarys. Tol, kol jūs pardavinėsite ginklus Saudo Arabijai ir kol jūs užmerksite akis tam, ką daro toks diktatorius kaip Erdoganas. Tol, kol tai bus, jūs nieko negalėsite padaryti, išskyrus diskutuoti, švaistydami savo laiką tokiuose forumuose kaip šis. Jūs žinote, kad modernus islamistas gali nukirsti galvą krikščioniui. Ir tie, kuriuos finansuoja jūsų vyriausybės, jie yra karo sukėlėjai ir jo dalyviai. Kada jūs pagaliau suprasit, kad jūs nieko negalit padaryti? Dėkoju. Dabar GUE NGL frakcijos vardu pasisakys ponas Georgijų. Viena minutė. Dėkoju. Ačiū pirmininkė ir vicekomisarė ir komisarė Borelį. Sunku aprašyti tą siaubą. Visa tai, kas vyksta, yra didžiulė gėda. Ir dabar, kas vyksta e, Idlibe, yra taip pat siaubinga. 700 Sirijos studentų buvo pagrobta Turkijos remiamų pajėgų Ir tas prievartos terorizmo sukūrys įtraukia daugybę žmonių. Žmonės nori pabėgti ir negali. Situacija tikrai kraupi ir Taipas Erdoganas tiesiog atvėrė pragaro vartus, galima tai pasakyti. Mes kalbam ne apie skaičius, mes kalbam apie žmonės, apie kūdikius, apie vaikus, apie moteris, apie žmonės, kurie turi kažkokią tai ateities viziją ir ta vizija dabar tiesiog yra žlugdoma. Europa iš tikrųjų kiekvieną kartą ir pamato savo veidą ta, tame, kas vyksta Sirijoje, kas vyksta Viduržėmio jūros regione. Dėkoju. Toliau ponė Santoš, viena minutė. Ačiū. Mes jau žinom, kad yra šimtai tūkstančių žuvusių, 170 tūkstančių žuvusių ir milijonai e, gyvenimo viet, gyvenamos vietos netekusių ir bėgti turėjusių žmonių. Tokia yra šitos katastrofos, šito baisaus konflikto sąskaita. Tai yra devyni metai neįtikėtinos kančios ir siaubo. Nei civilinės visuomenės, nei infrastruktūros ir ne, nuolatinis karas, niekad nesibaigiantis. Yra daugybė žmonių, kurie neturi pastogės, kurie neturi maisto, e, visur badas ir trūkumai. Reikia, kad humanitarinė pagalba pasiektų tuos, kuriems labiausiai reikia. Reikia kažkokio susitarimo dėl paliaubų ir, ir vyriau. Jungtinių tautų saugumo taryba turi priimti rezoliuciją tuo klausimu. Pone vyriausias įgaliotinį, pone komisarė, jūs kreipėtės į tas šalis, sakydamas, kad reikia sukurti humanitarinius koridorius, kad atsirastų galimybė padėti civiliams gyventojams. Bet aš noriu sužinoti, ar kas nors sureagavo į jūsų tą kreipimąsi ir kaip jums buvo atsakyta. Dėkoju. Ponas Santauš, dabar kalbės ponas Jan Kristof Etien. Vieną minutę. Dėkoju nuo 2015 metų vasario, kaip jūs minėjote, ponia Borelė, šitas konfliktas vėl įsiplėskė iš naujo, vėl milijonai pabėgėlių ir nuo rugsėjo mėnesio Idlibo provincijoje kasdien, įsivaizduokite, kasdien vyksta bombardavimai, kuriuos vykdo arba rusų kariai, arba Ašsado vyriausybė. Dabar tur Turkija peržengė šalies sieną ir E, koviniai automobiliai ir karinės pajėgos juda e, Sirijos teritoriją. Netrukus bijomasi susidūrimo tarp Turkijos ir Sirijos pajėgų. Yra milijonai pabėgėlių, tarp jų daugiausia vaikų ir moterų. Ir šita pabėgėlių lavina yra pati didžiausia be ne per visą konflikto istoriją. Per visą konflikto istoriją žuvo beveik pusė milijono žmonių, tarp jų yra 220 tūkstančių vaikų, o mes vis dar žiūrime. Mes turime reikalauti paliaubų, turime padėti pabėgėliams, turime ieškoti politinio sprendimo, bet kas yra konkrečiai daroma, ar yra kažkokia tai mėlynoji misija sugalvota, ar kas kokie tie konkretūs žingsniai regionui, kur, prieš kurį mes esame mažiausiai morališkai įsipareigoję. Ačiū. Toliau kalbės ponas Ivan David. Vieną minutę. Vážená paní předsedající, klíčov... Pirmininkė. Pagrindinė Sirijos problema yra Turkija jos gal, ir jos gale. O Europos Sąjunga yra silpna. Tarptautiniai koncernai čia valdo padėtį. Jie yra investavę į Turkiją ir jie neleidžia ES imtis kokiu nors veiksmu. ES tiesiog nepajėgi ką nors padaryti, juk priešingai ji padeda Turkijai e, vykdyti jos politiką. Turkija išsireikalavo sankcijų Sirijai ir Turkija gauna ir finansavimą iš ES dėl pabėgėlių, nors ir, ir tarsi sulaiko pabėgėlius e, nuo tolesnio keliavimo į ES. Kitaip sakant, Turkija yra atrištos rankos, ji daro, ką nori ir jau dabar yra išvariusi iš savo gyvenamų vietų milijonus kurdų ir krikščionių. Vėl ES žiūri ir nieko nedaro, ji negali pasirūpinti tais žmonėmis, negali uh, nieko padaryti ir prieš Turkijos elgesį Šiaurės Kiprė, kur Turkija tiesiog vagia dujas. Dėkoju. Toliau ponia Kanko. Viena minutė. Dėkoju. Konflikto metu nuo 11 metų e, žuvo beveik 400 tūkstančių žmonių. Ir mes turime rasti sprendimą. Sirijos žmonių kančios e, ir stabilumas, kuriam iškilo grėsmė. Tai yra svarbus dalykai. Mes e, skiriame 70 milijardų eurų pagalbos, bet pasižiūrėkime, e, kokia padėtis JAV, ES, kiti tarptautiniai veikiai turi daryti viską, ką gali, kad e, užtikrintų, jog situacija būtų deskaluota, kad konfliktas būtų iššaltas, kad būtų galima užtikrinti ugnies nutraukimą ir įtvirtinti taiką. ES įtaka siekiančio tikslo bus labai e, susilpninta, jeigu ES tiek ES tiek NATO lygmenių nesugebės kalbėti vieningai nėra kažkokių elegantiškų sprendimų, reikia pragmatiškai elgtis ir ryštingai. Ir tą būtent darykime. Dabar e, ponas Nikolai Viljumsen, vieną minutę prašau. Sirijoje e, E, veiksmai prasidėjo kaip sukėlimas prieš diktatoriaus režimą, bet Asado režimas ėmėsi baisių represijų ir sukėlimas e, buvo sužlugdytas ir Europa nepadėjo sukėliams. Dabar matome, kad regiono e, valstybės kovoja ten savo karą. Erdoganas naudojasi savo pajėgomis tam, kad vykdytų valymą rytų Sirijoje. Putinas naudojasi Asado režimu. E, ir pažeidinėjimas yra tarptautinė teisė. Pone Borel, ES turi paremti demokratinės jėgas, kovojant joms su Daš ir Asado režimu. Pripažinkime, uh, E, e, juos šiaurės rytuose ir e, siekime, kad Turkija nevytų invazijos. Reikia jungtinių tautų pajėgų Sirijos šiaurės vakaruose, kad nevyktų ten etnio valymo. Atėjo laikas, ponia Borel, mums jau veikti. Jums ir Jums yra užduotas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar priimsite klausimą? Žinoma. Prašau, ponė Mikalas, užduokite klausimą. Much, uh, uh, like to... Dėkoju, norėjau paklausti kolegos. Ar jūs uh, galvote apie ES JAV vaidmenį, Saudo Arabijos, Junktinio Arabų Emiratų vaidmenį, e, destabilizuojant e, regioną? Koks jų vaidmo buvo? Ir ar jūs nesutinkate su to faktu, kad tai yra karas, kuris kilo dėl tų valstybių e, kišimosi, buvo destabilizuota Sirija siekiama pakeisti režimą. Ir e, Pirmiausia, e, reikia galvoti apie problemas su Turkija, ne Asado režimu ir ES e, rankos yra suterštos krauju. Taip, Labai daug yra geopolitinių interesų Sirijoje, bet mes visi matėme taikės demonstracijas. Šimtai tūkstančių žmonių, civilių Sirijoje reikalavo daugiau laisvių, demokratijos o tie reikalavimai buvo suteikti brutaliomis Asado režimo represijomis. Ir ką mes turime daryti? ES turi paremti kurdus ir demokratinės jėgas Sirijoje ir kovoti už demokratiją ir laisvę. Tok tai tokiu būdu galime užtikrinti stabilumą ir taiką Sirijoje ir artimuosiuose rytuose. Dabar kalbės e, ponas Pikula. Vieną minutę. matome, kad e, kariniai veiksmai e, tęsiasi devynius metus, bet e, eskalacija padėties dabar sukėlė didžiausią humanitarinę krizę per visus metus. Matome, kad nuo pernai gruodžio keli šimtai tūkstančių žmonių turėjo palikti savo namus, 700 tūkstančių maždaug, 80 procentų jų yra moteris ir vaikai. Tad ir tarp pabėgėlių vaikų dabar ketvirtis, mažiau negu ketvirtis gali moky, mokytis ir um, didinama humanitarnė pagalba. Ir, e, bet humanitarnė krizė dar gilina gamtinės sąlygos ir reikia, kad ES nebūtų tik pasivis stebėtoja, reikia aktyvių veiksmų, reikia siūlyti sprendimus, toks yra mūsų vaidmuo, reikia intensyvinti diskusijas, įtraukti visas pusės ir pasiūlyti daugia šalia platformą konfliktui spręsti. Pagalvokime apie neseniai vykusią Briuselio konferenciją Libijos klausimų, gal panašiai galėtume veikti. Dėkuoju, Rafael Glucksmann vyriausiasis galiotinė gerbė kolegos. Aš norėčiau paraginti jūs visus pažiūrėti vaizdo įrašą, kuris šiuo metu yra platinamas socialiniuose tinkluose. De tenai rodoma, kaip elgesi Bašaras al-Assado al al kareiviai, kaip jie tyčiojasi iš de, savo priešininkų. Idlibas. Ib, Libo regione matome, kad ir Asadas, ir rusai ten tiesiog šluoja nuo žemės, ligoninės ir mokyklas, ir gyvenamosios namus. Ar ko, me, ko mes laukime? Mes tiesiog e, tylime ir e, kalbame apie tai, kad reikia išnaikinti islamistus kovotojus. Taigi aš esu pasipiktinęs. Vyriausiasis galiotinį mes Negalime pasiduoti toms sirenoms, kurios mums gražiai gėda, kad galima susitaikyti su reži e, Asado režimu e, kuris turi būti teisiamas tarptautinėme e, baudžiamajame teisme. Szanowni Państwo, mamy 8 zgłoszeń z sali. Przy... Ponios ir panai, turime aštuonis norinčius pasisakyti per spontaniškus pasisakymus. Raginu visus laikytis vienos minutės ir suteikiu žodį ponui Baršesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie Siriją, turime suvokti, kad ES keletą etapų perėjo. Pirmiausia, ES norėjo, kad ant lėkštės būtų padėta Bašaro al-Asado galva. O per pastarosius metus jau girdime, nenorime tos galvos, norime, kad jis būtų teisiamas, norime Sirijoje rinkimų. Aiškus nenuoseklumas. Mes nuo pat pradžių abejojame, ar reikia įsikišti Galėjome sustabdyti prancūzus nuo įsikišimo, o dabar skundžiamės dėl padėties Sirijoje. Sirija išliks kontroliuojama Rusijos ir tokia yra tiesa. Skundžiamės, kad Turkija žengia į Sirijos šiaurę, bet kuri kita valstybė būtų tą padariusi, gindama savo sieną. Taigi, kolegos, kol mes nesuprasime, kad uh, norint priimti sprendimą, reikia kažkaip dalyvauti, mes ir toliau prisidėsime prie katastrofos Sirijoje. Arba mes kišamės, kaip kad Prancūzija, arba jeigu ne, tai nereikia nieko smerkti. Dėkui. E, ponas Rojas Deves, vieną minutę, leiskime visiems pasikalbėti. laikykitės skirto laiko. Dėkoju, ponė pirmininkė, vyr įgaliotinį. Ačiū Jums už tai, kad prisidėjote prie diskusijos apie Siriją. Aš nenoriu kalbėti apie mirtis, apie žiaurumus. Apie tai jau kolegos daug kalbėjo. Akivaizdu, manome, kad būtina garantuoti e, prieigą humanitarniai pagalbai. Tuo pat metu pripažįstame, kad e, eina kalba apie situaciją, kur labai sunku praktiškai įsikišti. Ir e, tarkime, Ligijos atveju buvo paskelbtas embargo ginklams, vyrai galiotinis prisidėjo prie to ES embargo įvedimo Aišku, kad Sirijos režimas turi prieigą prie ginklų, prie amunicijos ir, ir, ir iškyla klausimas apskritai, ar yra įmanoma tokį ginklų embargą e, Al-Asado režimui įmanoma įvesti. Vieną minutę ponui Miller. Dėkoju, e, ponė pirmininkė. Stebime dramatišką situaciją. Visų pirma, Matome humanitarinę krizę, milijonai pabėgėlių bėga nuo karo į Turkiją, e, apsistoja prie Turkijos sienos. E, antra, matome Turkijos invaziją į Siriją, taip pat nepagerinančią humanitarnės situacijos. Na ir trečia, mes e, matome Turkijos armijos ryšius su Al-Qaeda. Tai visa tai, man atrodo, e, duoda visą, visai gerą pagrindą spausti Turkiją ir dėrėtis. E, mes e, matome taip pat, kad prieš turkus yra įvykdyta daug žiaurumų iš džihadistų pusės, o juos remia Turkija. Ponas Mavrydis. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Vieną kitą dalyką norėčiau paaiškinti. Pone Pirminkė, aš ne, nesižaviu Asado režimu. Jų rankos suteptos krauju, bet klausydamasis pasisakymų jaučiu tam tikrą sumaištį. Iki šiol galvojau, kad mūsų sprendimas buvo vieningas, kad vakarų pasaulio tikslas buvo neutralizuoti džihadistus ir islamo valstybę. O dabar kyla klausimas, kas finansuoja džihadistus, kas siunčia kariuomenę, kad žudynės tęstusi, kas metų metais tuos žmonės finansuoja. Atsakymas - naujasis sultonas Ankaroje ir jo vardas Adžib Erdogan. Ir tai kelia mums problemų. E, ir tas problemas kyla ne todėl, kad e, atleidžiame Asado nusikalt, nusikaltimus, bet dėl to, kad nematome tiesos ir kad neginame europinių vertybių. Dėkui, ponė Kempa. Dėkui, pirmininkė. Virgaliotinė E, pritariu tam, ką pradžioj sakėte, kad Sirijoje ir taip pat e, kaiminystėje susidurime su humanitarnė katastrofa. Apie 10 tūkstančių našlaičių e, yra reikalingi humanitarnės paramos. Mes greta to, ką jau investuojame, turėtume daugiau skirti Libanui, Jordanijai, Sirijai. E, tai, ką jūs sakėte apie tokių investicijų svarbą, yra labai svarbu ir ypatingai tai aktu, aktualu šiandien. ES viena iš svarbiausių donorių. Taip pat e, iš Sirijos maždaug pusės milijono krikščionių yra belikę šalyje gal tik tai pusė. Todėl reikia e, remti NVO ir misionierius, kurie padeda vaikams, teikia medicinos pagalbą. E, Asadas jau laimėjo savo karą. Dėkoju žodis e, Sandrai Pereirai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, matome, kas vyksta Alepo, kariuomenė ir toliau e, vyks, vykdo veiksmus e, vietoje. Šiandien vykstanti diskusija yra susijusi ir su Čekijos į Idlib miestą nusiustų karinių konvojumi. Idlib mieste bandoma suvaldyti turimus e, gamtinius išteklius, mineralų išteklius. Šiuo metu ten yra bandoma įsteigti strateginę bazę. Tačiau yra pažeidžiama humanitarinė teisė ir žmogaus teisės. Mes turime baigti destabilizuoti procesą iš išorės Sirijos e, visuomenės, Sirijos valstybės e, taika ir orumas turi būti atkurti, tarptautinės teisės turi būti pasimą toliau ponas Migualas. Vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sirijos kariuomenė daro pažangą prieš Turkiją ir e, Turkija ir JAF dalyvauja procese. E, US, Junktinės Amerikos valstijos e, ginklus teikia. Al-Qaida veikia metų metus. Genocidiniai fanatikai susilaukė Junktinių Amerikos valstijų logistinės pagalbos. Taip pat Britanija, Prancūzija, Saudo Arabija, Junktiniai Arabų Emiratai, Omanas padeda. E, keletą metų trūksta ta parama. Šimtai tūkstančių žmonių žūsta dėl to bereikalo. Dabar ES reikalauja, kad humanitarnė pagalba galėtų būti teikiama neribotai. Įvedamos sankcijos, kurios, nuo kurių kenčia Sirijos žmonės. Europos sąjungai nereikėtų taip elgtis. Panie pošlė, głos zabierze pani poseł. Labai ačiū, Kler Daly. Thank you. Um... Ačiū pirmininkė. Nebejojame tuo, kad Sirijos žmonės jau devynerius metus netilgiau kenčia. Kodėl taip yra? Todėl, kad žmonių nepasitenkinimas Asado vyriausybė a, a, per, leido tarptautiniams veikėjams pradėti reikalauti sistemos pakeitimo. Valstybės a, padeda Asado režimui Ir e, dabar nebeaišku, kas perima kontrolę. Mes matome, kad dalis e, ginkluotų grupių perėjo į vyriausybės valdymą, kiti ne. Ironiška yra tai, kad kai kalbame apie užsienio kovotojus, kurie atvyksta iš mūsų valstybių e, į Siriją, e, Mes neturime tikėtis, kad Sirija išspręs jų problemas. Problema yra ta, kad reikia baigti sankcijas, reikia dėrėti su e, Sirijos vyriausybė ir atkurti taiką toje valstybėje. Apsimkime atsakomybę, Europa turi atlikti ją tenkantį vaidmenį šioje katastrofoje. Turime pripažinti, kad Sirijos vyriausybė tik trukdo kovoti su džihadistais. Ačiū. Toliau. Um komisijos vicepirmininkas ir vyriausias įgaliotinis ponas Borelis. Gracias, senora. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems parlamento nariams, kurie dalyvauja šioje diskusijoje. Aš galiu tik tai pasakyti, kad suprantu, e, kodėl e, daugelis jūsų pasisakymų buvo persisotinę e, susierzinimu. E, mes esame nepatenkti tuo, kaip sprendžiame Sirijos krizės problemą. Pripažinkime, kad ES nesugebėjo nieko pasiekti. Daug kas sakė, kad turėtų būti daroma tas, turėtų būti daroma tas. Bet kas iš tiesų, koks svertas galėtų būti pasieltas, kokia jėga galėtų mm, padaryti įtaką kovojančioms pusėms. Daug metų sakome, kad karinio sprendimo Sirijos konflikte neturi būti. Bet matote patys, kokia yra padėtis. E, matome, kad tokiamis aplinkybėmis yra pakankamai tų, kurie karinę jėgą nori panaudoti e, ir Europa gali tik skaičiuoti e, skaičius Ir toliau mes reikalavome, kad kariniai veiksmai būtų sustabdyti, kad humanitarnė pagalba galėtų būti suteikta, e, kad būtų laikomasi humanitarnės e, teisės tarptautinės, kad būtų apsaugoti piliečiai. Bet visi suprantame, kad yra tik principų deklaravimas. Daugiau kol kas yra padaroma karinė jėga, tokia jau realybė. Tai, kas vyksta Sirijoje, yra e, skaudi pamoka Europai. Europa yra pagrindinis geopolitinis aktorius, bent jau mes pretenduojame į tokį vaidmenį, bet mes, ar mes iš tiesų tokie esame? Ar sugebame imtis veiksmų ir turime pakankamai priemonių įtakai pasiekti? Jeigu to nedarysime ir toliau diskutuosime taip kaip šiandien. Toliau galėsime sakyti, reikėtų, reikėtų daryti tą, reikėtų daryti tą, bet nieko nepasiektume. Ačiū, šią diskusiją baigiame. O dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra klausimas žodžių Europos komisijai naujoji išsameu ES ir Afrikos strategija. Norėčiau visiems priminti, kad tam, kad galėtumėt pasisakyti spontaniškų pasisakymų, etape arba pateikti mėlynosios kortelės klausimą, galite pasinaudoti tradiciniu užsirašymo būdu arba elektroninėmis priemonėmis. Pirmiausia, autorius. Deve komiteto pirmininkas ponas Tomas Tobijai. Pone pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, išsamioji ES ir Afrikos strategija atveria naujų galimybių labai reikalingai ES ir Afrikos santykių naujai pradžiai. Ir šiandien prižadėkime vieni kitiems, kad bandysime eiti į priekį ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais veiksmais. Strategiškai orientuokime į veiksmus ir daugiau nebešvaistykime laiko. Nauja strate, naujoje strategijoje turi būti pripažįstamas Afrikos e, ekonomikos potencialas ir jos stiprybė Europos Sąjunga turi strateginį, strateginių interesų santykiuose su Afrikos partneriais ir mes turime remti tvarios plėtros tikslų įgyvenimą. Tam, kad Europos Sąjungos ir Afrikos strategija būtų veiksminga, reikia e, atlikti tris e, veiksmus. Visų pirma, turime sukurti labai aiškę galutinio rezultato viziją. Konkretus planas turėtų būti sukurtas, kuris leistų išsamei pritaikyti visas turimas priemonės. Kitas dalykas turime suprasti, kas bus, jeigu mums pavyks sustiprinti partnerystę ir kam iškils grėsmė, jeigu to padaryti nepavyks. Trečias klausimas. Turime apibriežti, kaip galime pasinaudoti turimomis paramos priemonėmis. Ir Europos komisija galėtų tapti lyderę, koordinuodama visas ES tarnybas ir valstybės narės egzistuoja labai daug abiems pusėms naudingų galimybių. Ekonomikos augimas, užimtumo didinimas, prekyba. Be to iškils ir netidėliotinų iššūkių - klimato kaita, skurdas, konfliktai, nelegali migracija. Intensyvus gyventojų augimas Afrikoje reiškia, kad skurdo lygis ir toliau didės. 2030-aisiais e, pasaulio skurdo skurdas bus e, sutelktas tik Afrikoje. Konfliktai dažniausiai kyla valstybėse, kur didžiulis skurdas ir daug nedarbo. Plėtros komiteto vardu aš pateikiau visą eilę klausimų Europos komisijai. Ir tikiuosi, kad šiandien gausime bent kažkiek aiškių atsakymų. Visų pirma, turime išsiaiškinti, kaip strategija iš esmės prisidės prie e, subalansuotos plėtros tikslų įgyvendinimo ir pagrindinio tikslo, skurdo išnaikinimo tikslo įgyvendinimo, kokios priemonės ir mechanizmai bus pasitelkti. Antras dalykas kaip nauja strategija galėtų prisidėti prie strateginių interesų ir bendrų abiejų partnerių interesų įgyvendinimo. Tai yra geros valdysenos, žmogaus teisų, kovos su neligybė, uh, E, klimato problemų sprendimo. Trečias dalykas, kaip Europos komisija užtikrins, kad daugelis kitų suinteresuotų pusių, nuo nacionalinių parlamentų, vyriausybių iki savivaldybių, iki privataus sektoriaus, pilietinės visuomenės būtų įtraukti į strategijos kūrimą. Ketvirta, norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl galimo dubliavimosi kalbu apie e, NDG, kur Afrika tampa prioritetinė vieta. Taip pat turime kalbėti apie AKR skirtus veiksmus, kaip Europos komisija užtikrins nuoseklumą ir išvengsime grėsmės, kad strateginė parama dubliuosis. Galiausiai, kolegos, plėtros politikos nuoseklumas yra numatytas ES veikimo sutartyje. Tai yra mūsų prievalė ir mes turime stengtis ją įgyvendinti. Todėl aš norėčiau sužinoti, kaip užtikrinsime, kad į strategiją būtų integruota nuosekli plėtros politika. Baigdamas savo komiteto kolegų vardu, galiu pasakyti, kad esame pasirengę bendradarbiauti su Europos komisija, mūsų laukia milžiniškas darbas, bet taip pat atsiveria daug galimybių. Pradėkime veikti kartu. Ačiū. Labai ačiū. E, dabar komisijos vardu e, Jūta Urbilainen. Gerbiamoji pirmininkė, parlamento nariai, noriu pradėti nuo padėkos Jums, kad pakvietėte mane e, padiskutuoti apie labai svarbų žingsnį ES ir Afrikos santykiuose. Mes e, ir aš pati ketiname padaryti viską, kas įmanoma, E, įgyvendinant šią strategiją. Ir džiaugiuosi galėdama e, su jumis pasidalinti savo mintimis. Džiaugiuosi galėdama parlamente e, apsvarstyti mūsų santykius su, su Afrikos kontinentu. Esu pasirengusi išklausyti ir jūsų nuomonės tokia svarbia tema. Pirmininkė von der Leyen ir aš pati pirmajai užsienio kelioniai nuvykome į Afriką. E, pamatėme e, kontinentą, kuris turi labai daug e, potencialo, kuriame veikia labai patrauklus ir daug žadantis partneriai. Mes jau nuklojame kelią pokyčiams Afrikos ir sąjungos alijanse, paremdami, e, parengdami užsienio investicijų planą tvarioms investicijoms ir nemažai pasiekėme per trumpą laiką. Pasiekėme apčiopiamas pažangos. Dabar galime pasiremti tais pasiekimais ir žengti toliau. Atėjo laikas e, atverti naują skyrių, kuris pakels mūsų santykius į kitą lygį. Kad taip įvyktų, mums reikia naujos visapimančios strategijos strategijos, kuri paremtų Afrikos potencialą e, politikoje, ekonomikoje, valdysenoje ir kuri stiprintų taiką ir atsparumą Afrikoje. Strategijos, e, kuri užtikrintų partnerystę, autorystę, kuri e, leidžia ES užimti stipresnę padėtį įgyvendinant naujosios geopolitinės komisijos e, planus ir žalėjį kursą. E, tai, e, kas buvo sutarta 2017 metais, tebe egzistuoja. Mes nenorime radikaliai keisti mūsų santykių, bet pereiti į naują lygį. Visa tai strategijoje bus atspindėta e, strategijoje atspindint Paryžiaus susitarimus, e, kitas svarbės ES e, strategijas bei Afrikos sąjungos darbotvarkė 2063. Mes dirbsime tokiuose srityse kaip tvarus vystimasis, E, humanitarinė parama, o taip pat e, dėmesį skirsime skaitmeninimui, e, gyvenimo kokybei ir kitiems aspektams. To neįmanoma pasiekti be geros valdysenos, teisės viršnenybės ir demokratijos. Todėl mes dėsime pastangas šitose srityse, draugė siekdami taikos, saugumo ir kovodami su ekstremizmu. Na ir pagaliau, nors tai nemažiau svarbu, mes artimiau bendradarbiausime su partneriais Afrikoje dėl naujos daugia šalės sistemos paremtos taisyklėmis, kuri vis labiau ir labiau kvestionuojama. E, per mano kadenciją Vienas iš svarbiausių prioritetų bus užtikrinti, kad šios strategijos įgyvendinimas paremtų tas galias, kurioms jūs atstovaujate. Jauni žmonės, tame tarpe jaunas moteris, turi tapti šios strategijos autoriais. Ambicinga sąranga jau egzistuoja tiek politinių, tiek techninių lygių. <clears throat> O kol kas ir toliau klausomės kitų nuomonių ir norime, kad ši strategija e, susilauktų plačios paramos tiek čia, valstybėse narėse, o taip pat e, iš partnerių Afrikoje pusės, tame tarpe ir iš jaunimo. Mes e, tikimės, kad vasario 27 dieną Etijopijoje bus e, surenktas e, svarbus renginys, kuris suteiks e, galimybę mums šnekėtis su partneriais Afrikoje. Pati keliausiu į Afriką vasario ir kovo mėnesiais, kad tas dialogas būtų kuo platesnis. Tikiuosi, kad naujoji darbo tvarkė bus patvirtinta kovo pradžioje, kad galėtume pradėti, e, pradėti dirbti draugės su svarbiausiamis suinteresuotomis šalimis. Gerbimi parlamento nariai, e, nekantrai lauksiu diskusijų su jumis, e, bandysiu išklausyti jūsų nuomonių apie tai, kas jūsų nuomonė turėtų būti svarbiausios sritys naujojoje ES ir Afrikos partnerystėje. Dėkuoju, poniai komisijos nariai. EPP frakcijos vardu. Dabar pusantros minutės poniai Bentelė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Mes kalbame apie naują ES ir Afrikos strategiją. Europos komisija dar kaltą geopolitiškai bando apibriežti, e, kokia ta strategija turėtų būti atsižvelgdama į tai, kas anksčiau yra prašta. Klimato apsauga ir imigracija yra rimčiausios problemas ir uh, nauji sprendimai turi būti suderinti su žaliuoju kursu. Mes turime kalbėti apie tai, kad Afrika labai greitai keičiasi, nauji iššūkiai iškyla ir ES ir Afrikos strategija turi juos atspindėti. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad visos ES ir valstybių narių jau turimos priemonės turi būti nuosekliai panaudotos. Uh, ir e, turi būti atsižvelgta tai, ką pasimokime iš praeities. Pirmiausia, mes turime kalbėti apie teisingos prekybos tasą e, profesinių e, užimtumo galimybių gerinimą, demokratijos stiprinimą. Taip pat mes turime kalbėti apie saugumo ir valdymo sistemos pagerinimą, moterų teisų pagerinimą. Taip pat turime kalbėti apie regionų ir savivaldybių vaidmenį. Mes turime uh, turime suprasti, kad afrikiečiai patys turėtų užsitikrinti geresnę gyvenimo perspektyvą savo tėvynėje, nesiekdami išvažiuoti iš ES. E, mes turėtume pasirūpinti, kad ir afrikiečiai jaustųsi atsakingi už gerą, e, tikrą partnerystę. Pastaraisiais metais aš e, pati teikiau pasiūlymų dėl Afrikos ir ankstesnis komisaras labai aiškiai pasakė, kad EPP P partijai, kuriai jis atstovavo, uh, Afrikos strategija yra prioritetinė. Šioje kadencijoje mes tikimės, kad bus uh, sukurta nauja veiksminga Afrikos strategija. Dėkuoju. Ponas Uda Bulman, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Vieną minutę. Pone komisarė, gerbiamos kolegos, gerbiami kolegos ir kolegės, mes esame už tai, kas, ką dabar svarstome. Ir mes iš visos širdies šį klausimą bandome išspręsti. Taip, Europa ir Afrika yra partneriais ir mes galime nulemti vienų kitų likimą. Artimiausiais metais mūsų e, gyvenimas nuo to priklausys. Ar mes ne, nesužlugdysime tos politikos, mes turime siekti realios partnerystės. Mes negalime apginti trumpalaikių nacionalinių interesų, mes negalime ginti trumpalaikių, trumparegiškų Europos interesų. Mes turime galvoti apie partnerystę, užtikrinti gerą švietimo sistemą Afrikoje. Leiskime, kad mergaitės bent dešimt metų galėtų į mokyklą vaikščioti. Sveikatos apsauga turi būti užtikrinta, geros darbo sąlygos. Ir neužtenka tik kalbėti apie paprastų žimtumą, turime kalbėti apie geras darbo sąlygas, kad valstybės galėtų būti atkurtos, kad visuomenė galėtų plėtoti plėtotis ir Europoje, ir Afrikoje. Tai yra mūsų darbas ir todėl mes teikiame pasiūlymą turėtume tvirtai paremti. Dėkuoju Renių frakcijos vardu. Ponas Šarl Görens. Pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kongas yra pati didžiausia pasaulio frankofoninė valstybė. Labiausiai paplitusios kalbos Afrikoje yra portugalų, prancūzų ir anglų kalbos. Beje, ES yra pagrindinė Afrikos partnerė prekybos ir vystomo bendradarbiavimo srityse. Tai reiškia, kad kaip ES mes jau turime labai glaudžius santykius su Afrika. Tačiau todėl status quo būtų absoliučiai nepageidautinas, neproduktyvus dalykas. Mums reikia užtikrinti bendradarbiavimą šiuose srityse - politikos, saugumo, vystamo bendradarbiavimo, ekonomikos bei prekybos. Labai svarbu, kad savo strategijoje mes numatytume aiškius tikslus ir planą, kaip juos pasiekti. Kitaip sakant, reikėtų vėl gyvendinti Žako Deloro metodą, kuris dešimtajame praeito amžiaus dešimtmetyje padėjo ES smarkiai pasistumėti į priekį, gilinant santykius su Afrika. Dabar, aišku, daug kas priklauso ir nuo pačios Afrikos, tačiau mes matome, kad Kinija, Indija, Rusija mesga vis glaudesnius uh, ekonominius, politinius bei humanitarinius ryšius su Afrika. Mes turime gilinti savo bendradarbiavimą su Afrika taip pat. Kodėl neužtikrinus, kad Afrikos sąjunga galėtų posėdžiauti Junktinių tautų saugumo e, taryboje? Kodėl negalime bendradarbiauti su Afrika kovos su klimato kaita srityje? Taip pat turėtume intensyviau bendradarbiauti prekybos srityje su Afrika, Ir e, čia turėtų aktyviai veikti ir e, Afrikos sąjunga, ir Europos sąjunga. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju, ponia Bilde. Vieną minutę. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Neatsitiktinai turbūt E, būtent breksito kontekste e, Junktinė karalystė numatė surenkti aukščiausio lygio Junktinės karalystės ir Afrikos susitikimą. Ir ES ir vėl atsiliks e, bendradarbiavimo su šiuo svarbiu kontinentu srityje. Jo labiau, kad Kinija, Japonija, Rusija, kitos valstybės glaudžiai bendradarbiauja. Šiame kontekste E, neaiškus bendradarbiajimo pažadai vargu ar duos e, vaistų, taip pat e, susitarimai žuvininkystės srityje bei prekybos srityje. Tačiau labiausiai kelia nerima ES neveiklumas sprendžiant migracijos klausimus. Taip pat uh, Erasmo programos, įgyve, programos tolesnis įgyvendinimas su Afrika gali dar labiau sustiprinti nelegalią migraciją. Dėkuoju. Dabar ponė Harzenberger Fofana. Vieną minutę. Afrikos ir ES partnerystė remiasi bendra strategija bei e, naujų politinių bendradarbiavimų remiantis e, lygybės principų, numatant naujus santykius. Naujoji sutartis ir naujoji strategija buvo numatytos Abižane aukščiausio lygio susitikime 17 metais. Valstybių vadovai pabrėžė prioritetus šioje srityje. Pagrindiniai prioritetai yra keturi. Tai yra investicijos į žmogiškąjį kapitalą, atsparumą E, didinimas, tinkamas valdymas ir investicijos į infrastruktūras bei migracijos srautų e, valdymas. Taip pat e, reikėtų, kad ES atsisakytų paternalistinių santykių su Afrika, kurie vyravo iki šiol. Vystamojo bendradarbiavimo stiprinimas yra vienas iš naujosios strategijos aspektų. Vis dėlto kyla ir kai kurių klausimų. Neaišku, kaip pavyks e, pašalinti skurdą bei pašalinti kliūtis, kurios trukdo veiksmingai bendradarbiauti su šiuo kontinentu ir kaip bus sprendžiama moterų e, problema. Moteris sudaro 60 procentų šio kontinento gyventojų. EKR frakcijos vardu dabar ponia Višnievska pasisakys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai. Ir e, ponė komisijos narė, ko mums reikia labiausiai, tai strategijos ES ir AKR e, tarpusavio santykiuose. E, Mes žinome, kad sunku tuose šalyse gauti švietimo paslaugas ir užtikrinti padorų pragyvenimo lygį. Todėl reikėtų ieškoti atsakymų štai kokius klausimus. Ko labiausiai reikia jaunimui iš AKR šalių? Atsakymas - daugiausiai jiems reikia švietimo. Reikia investuoti būtent į švietimą. Tai yra kaip tik kliūtis kuri neleidžia tinkamai vystytis ir e, vystyti ekonomiką. Reikia e, paremti jaunų žmonių verslumą, reikia užtikrinti, kad galima bus gauti mikropaskolas, kad jauni žmonės galėtų kurti savo įmonę savo šalyse, kad galėtų savo pačių šalių e, gerovę kurti. Dėkuoju. GUE. NGL frakcijos vardu Urban Krespo vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Akivaizdu, kad ES reikia naujos e, strategijos Afrikai. Problema ta, e, kad e, mums reikia tokios strategijos, kuri atitiktų daug nacionalinio elito interesams o ne daugelio suinteresuotų e, šalių Afrikoje. Migracija, saugumas, prekyba, investicijos. E, štai tokia yra ES politinė darbotvarkė, o Afrikai ir Europai e, reikia ilgalaikių santykių, kurie remtųsi žmogaus teisėmis, socialinė plėtra ir ekologinė tvara mes neturime taikyti priemonių, kurios atitinka tik Europos siaurus interesus. E, viskas turi būti atvirkščiai, viskas turi būti nuoseklu ir remtis požiūriu, kuris remiasi teisėmis.